Noriu informuoti Jūs, kad pagal 231 taisyklės ketvirtą dalį nesame. Nesame gavę prašymo patikslinti tam tikrus klausimus ir laikoma, kad pakeitimai korekcijos yra patvirtinti. Taisyklė numeris 105, šeštoji dalis.